Ja, ja guten Morgen. Guten Morgen. Ich glaube, die, die. Labas rytas. Manau, vertimas jau turėtų būti užtikrintas. Gal pamėginkim, jeigu vertimas jau yra. Taigi dabar galime pradėti posėdį. Turite prieš akis darbo tvarkę, pakeitimų pasiūlyta nebuvo, taigi galime ją laikyti patvirtintą. Dar atkreipsiu dėmesį į tai, mm, kad e, posėdis yra transliuojamas internetu. Pradėsime balsuoti. Pirmiausia, kolegos Sarvama pranešimas, e, nu, nuomonė dėl Europos ateities, dėl diskusijų dėl Europos ateities, jeigu nuomonės Autorius nenori kalbėti, galime tada pradėti balsuoti. Pasiruoškite visi balsavimo korteles. Taigi Europos ateitis, 12 pakeitimas už prie, prieš susilaikė atmesta. 13 už prieš susilaikė atmesta. 14 už prieš susilaikė atmesta. 15 už prieš susilaikė atmesta susilaikė atmesta. 16 už, prieš susilaikė atmesta. 17 už, prieš susilaikė atmesta. 18 už, prieš susilaikė priimta. 19 už, prieš susilaikė atmesta. 20 už, prieš susilaikė atmesta. 21 už, prieš susilaikė 20 prieš susilaikė, gal reiks pasitikrinti. 20. Pasitaiso pirmininkė, taip, 21. Tai buvo pakeitimas. Pasitikrinkime. Aš suklydau. Ačiū. Atmesta 22 dabar už. Prieš. Susilaikė. Atmesta 23. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta 24 už, prieš susilaikė priimta. 25 už, prieš susilaikė. E, prieš susilaikė. 25 pasitikrinsim. Baigiam balsuoti. Atmesta. 26 už. Prieš susilaikė atmesta. 27 už, prieš, susilaikė, atmesta. 28 už, prieš, susilaikė, atmesta. 29 už, prieš, susilaikė, atmesta. Galim pasitikrinti. 29. Balsuoti baigiame, atmesta. 30 už, prieš, susilaikė atmesta. 31 už, su žodiniu pakeitimu, prieštaravimu nėra, taigi 31 su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaikė atmesta. 32 už, prieš, susilaikė priimta. 33 už, prieš, susilaikė atmesta. 34 už, prieš susilaikė atmesta. 35, dvi dalis, dabar pirmoji, trys netgi dalis. Dabar pirmoji už, prieš susilaikė priimta. Antroji už, prieš susilaikė. Gal pasitikrinkime antrąją dalį. Man atrodo, atmesta buvo. Atmesta, taip. Ačiū. Trečioji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. 36 už, prieš, susilaikė, atmesta. 37 už, prieš, susilaikė, atmesta. 38 už, prieš, susilaikė, atmesta. 39 su žodiniu pakeitimu, prieštaravimų nėra, už, prieš, susilaikė, priimta. 40 už, prieš susilaikė atmesta. 41 už, prieš susilaikė atmesta. 42 už, prieš susilaikė atmesta. 43 ir 44 jie identiški už, prieš susilaikė atmesta. 45 už, prieš. Gal pasitikrinkime 45. Atmesta. 46 už prieš. 46 už prieš susilaikė priimta. 47 už prieš susilaikė atmesta. 48 už prieš susilaikė atmesta. 49 už prieš susilaikė priimta. 50 už prieš susilaikė atmesta. Pirmas už prieš susilaikė atmesta. Antras už, prieš, susilaikė atmesta. Trečias už, prieš. Su... Reikės pasitikrinti trečią pakeitimą. Iš tiesų, atvirai sakant, net nežinau visiškai, koks rezultatas bus atmesta. Ketvirtas. Už, prieš, susilaikė atmesta. Penktas už, prieš, susilaikė atmesta atmesta. Šeštas už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntas už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtas už, prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar vardinis balsavimas dėl visos rezoliucijos atitinkamai pakeistos. Balsavimas pradedamas ir baigiamas. Priimta 19 už, 1 prieš. Balsavo. Dabar įtre komitetui teikiama nuomonė, mūsų pranešė yra Makneta Bajova. Jeigu Viena nori kalbėti, balsuojame. 25 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta, 26 už prieš susilaikė atmesta, 27 už prieš susilaikė atmesta, 28 už prieš susilaikė atmesta. Pirmas už prieš susilaikė priimta, 29 už prieš susilaikė atmesta, 30 už prieš Susilaikė, gal pasitikrinkim. 30. Balsavimas baigtas. Atmesta. 31 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Antras už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 32 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 33. 32 norit pasitikrinti. Balsavimas baigtas. Priimta. 34, ne, 33 dabar už, prieš susilaikė priimta. 34 už, prieš susilaikė atmesta. 3 už, prieš susilaikė priimta. 35 už, prieš susilaikė atmesta. 4 už, prieš susilaikė atmesta. Ar priimta? Kuris čia buvo? Ketvirtas, man atrodo, priimtas. Ketvirtas priimtas, bet pasitikrinkim tada. Ketvirtas pakeitimas. Atleiskit. Suklydau. Tai priimta. Penktas už. Prieš susilaikė priimta. Šeštas už. Prieš susilaikė priimta. Septintas su žodiniu pakeitimu už. Prieš prieš susilaikė priimta. Aštuntas ir 36, jie suderinami tarpusavį, pradedam nuo 8 už prieš susilaikė priimta, 36 už prieš susilaikė priimta, 9 už prieš susilaikė priimta, 10 už prieš susilaikė priimta, 11 už prieš susilaikė priimta, 12 už prieš susilaikė priimta. 13 už, prieš susilaikė priimta. 14 už, prieš susilaikė priimta. 15 už, prieš susilaikė priimta. 37 už, prieš. Gal pasitikrinkime 37. Balsavimas baigtas, priimta. 38 už, prieš. Gal pasitikrinkime taip pat. Balsavimas baigtas. Priimta. 39 už prieš susilaikė atmesta. 40 už prieš susilaikė priimta. 16 už prieš susilaikė atmesta. 17 už prieš susilaikė priimta. 18 už, prieš susilaikė atmesta. 19 už, prieš susilaikė priimta. 20 už, prieš susilaikė priimta. 21 už, prieš susilaikė atmesta. 22 už, prieš susilaikė priimta. 23 už, prieš susilaikė atmesta ir 24 už, prieš susilaikė atmesta atmesta. Balsuojame dėl visos nuomonės, vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas 20 balsų už, niekas nebalsavo prieš. Sveikiname. Nuomonė priimta. Dabar ESF plus ponas Pirinskis, autoris. Ne. Ne. Dar viena nuomonė, kurią teikime į komitetui, pranešė yra ponia Martina Dlabajova. Ji nenori kalbėti, ačiū už tai ir. Čia eina kalba apie pagrindų programą mokslinio tyrimų ir inovacijų, taigi 11 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė. Gal pasitikrinkim. Patikrinimas baigtas, priimta. 12 už, prieš, susilaikė priimta. Priimta. Pirmas už, prieš susilaikė priimta. 13 už, prieš susilaikė priimta. 2 už, prieš susilaikė priimta. 14 už, prieš susilaikė priimta. 3 už, prieš susilaikė priimta. 4 už, prieš susilaikė priimta. 5 techninio pobūdžio pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Šeštas už prieš susilaikė priimta. Septintas už prieš susilaikė priimta. Aštuntas už prieš susilaikė priimta. Penkioliktas už prieš susilaikė. Regis atmesta, bet pasitikrinkim, nesu tikra. Patikrinamas baigtas priimta. Atsiprašau. 16 už, prieš susilaikė priimta. 17 už, prieš susilaikė atmesta. 18 už, prieš susilaikė atmesta. 19 už, prieš susilaikė atmesta. 20 už, prieš susilaikė, man atrodo, atmesta. Tai, tai yra priimta, pasitikrinkim. priimta. Čia 20 buvo. 20 priimtas. Dabar 21 už, prieš susilaikė mesta. 22 už, prieš susilaikė priimta. 23 už, prieš susilaikė atmesta. 24 už, prieš susilaikė priimta. 25 už, prieš susilaikė atmesta. 26 už, prieš susilaikė. Pasitikrinkime 26. Priimta. Atsiprašau, 27 už, prieš susilaikė atmesta, 28 už, prieš susilaikė atmesta tikriausiai, pasitikrinkim 28. priimta. 29 už, prieš, susilaikė, atmesta. 30 už, prieš, susilaikė, atmesta. 31 už, prieš, susilaikė, atmesta. 32 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkim 32. Priimta. 33 už, prieš susilaikė atmesta. 34 už, prieš susilaikė atmesta. 35 už, prieš susilaikė atmesta. 36 už, prieš susilaikė atmesta. 37 už, prieš susilaikė atmesta. 38 už, prieš susilaikė atmesta. 39 už, prieš susilaikė atmesta. 40 už, prieš susilaikė atmesta. 42 už, prieš susilaikė priimta. 41 tuomet atkrinta. Pasitikrinkim 42 dabar. 42. Vieno trūksta. Patikrinimas baigtas, priimta. 41 tuomet atkrenta, dabar 43 už, prieš, susilaikė, atmesta. 44 už, prieš, susilaikė, atmesta. 45 už, prieš, susilaikė, atmesta. 46 už, prieš, susilaikė, atmesta. 47 už, prieš susilaikė atmesta, 48 už, prieš susilaikė. Gal pasitikrinkime. 48, man regis, buvo priimtas. Taip, iš tiesų. 51 už, prieš susilaikė atmesta. 49 už, prieš susilaikė atmesta. 50 už, prieš susilaikė atmesta. 52 už, prieš pasitikrinkime 52. Balsavimas baigtas. Tikrai atsiprašau, per greitai dirbau. 50 už prieš susilaikė atmesta. 53, atsiprašau, 53. Pasitikrinam. Priimta. Prašau atleisti. Aš irgi tą patį pagalvojau, atvirai sakant. 5. 54 dabar už, prieš susilaikė, man atrodo, priimtas. Gal 54 pasitikrinkime. Atmesta. 55 už, prieš susilaikė, atmesta. 56 už, prieš susilaikė, atmesta. 57 už, prieš susilaikė priimta. 58 už prieš susilaikė priimta. 59 už prieš susilaikė atmesta. 60 už prieš susilaikė atmesta. 61 už prieš susilaikė atmesta. 62 už prieš susilaikė priimta. 63 už prieš susilaikė atmesta. 64 už, prieš susilaikė atmesta. 65 už, prieš susilaikė priimta. 67 už, prieš susilaikė priimta. 66 už, prieš susilaikė atmesta. 68 už, prieš susilaikė atmesta. 69 už, prieš susilaikė atmesta. 70 už, prieš susilaikė atmesta. 71 už prieš susilaikė atmesta. Dabar konstatuojamosios dalys, devintas pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. Ir septinta konstatuojamoji dalis už prieš susilaikė atmesta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas didelę balsų persvarą patvirtinta. Sveikinimai. Fund Plus. Dabar dėl ESF Plus nuomonė, ponas Pirinski yra pranešėjas. Prašom žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kolegos. Šiame pranešime mes e, pasiūlėme gana plačios apriepties peržiūrą komisijos pasiūlymo. Aš e, Dabar, kadangi nėra pakankamai laiko, negaliu detaliai komentuoti tą pasiūlymą, e, nes e, gali būti klausimų ir gali būti nepakankamas aiškumas. Tačiau, kuomet jūs, ponė pirmininkė, e, pristatėte tą pranešimą, yra pakankamai ir spragų tame, ką siūlo komisija ir galbūt uh, E, todėl nebus e, labai dėlio entuzijazmo palaikant tą pranešimą, tačiau ši nuomonė bus pakoreguota ir nusiusta M komitetui ir e, tikrinant šį turinį ir lyginant jį su e, egzistuojančiais e, reglamentais ir su teisės aktais, kurie bus taikomi kitam programavimo laikotarpiu, aš e, manau, kad e, vis dėlto e, turint tai omenyje nereikėtų mums prarasti to turinio, kurį mes parengėme. Todėl aš siūlyčiau balsuoti už visą pranešimą. Dėkuoju. Tuomet balsuojame. 104 e, atsimtas, 5 už, prieš susilaiko patvirtinta, 6 už, prieš susilaiko atmesta. Pirmas kompromisas pasitikriname dėl, dėl dar šeštojo elektroniškai. Vienas Vienas nebalsavo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirmas kompromisas už, prieš. Susi... Ar galime pa patikrinti elektroniškai dėl pirmo kompromiso? Atmesta. buvo iš tikrųjų didelė dauguma už. E, pirmas kompromisas atmestas, septintas už, prieš, susilaiko. Ar galime pasitikrinti dėl septinto pakeitimo? Atmesta. 105. Už, prieš, susilaiko. Ar galime patikrinti 101 elektroniškai. Atmesta. Aštuntas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime dėl antro kompromiso. Patvirtinta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaiko. Ar galime pasitikrinti dėl dešimto? Atmesta. Ar vienuoliktas atkrenta, dvyliktas už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečias kompromisas. Stopysim laiko pasitikrindami iškart. Dėl trečio kompromiso dar, dar vienas kolega nebalsavo. Patvirtinta. 108 už. 108, 108 už. Prieš susilaiko atmesta. 109 už. Prieš susilaiko atmesta. 111 atkrenta, 112 už, prieš, susilaiko atmesta. 130, 13 už, prieš susilaiko atmesta, 13 už, prieš susilaiko. Ar galime pasitikinti dėl 13? Visi turi balsuoti atmesta. 14 už, prieš susilaiko atmesta. 15 už, prieš susilaiko atmesta. 16 už, prieš susilaiko atmesta. 17 už, prieš susilaiko atmesta. 115 už, prieš susilaiko atmesta. 18 atsimtas, 19 už prieš susilaiko atmesta, 20 už prieš susilaiko atmesta, 21 už prieš susilaiko atmesta, 22 už prieš susilaiko atmesta, 116 už prieš susilaiko atmesta. Trečias kompromisas 118 už, prieš, susilaiko atmesta. 117 už, ne, atkrenta. Šimtas septynioliktas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dvidešimt ketvirtas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dvidešimt penktas atsimtas, šimtas 19 už, prieš, susilaiko, atmesta. 26 už, prieš, susilaiko, atmesta. 27 už, prieš, susilaiko, atmesta. 28 už, prieš, susilaiko, atmesta. 29 už, prieš, susilaiko, atmesta. 120 už, prieš, susilaiko, atmesta atmesta. 30 už, prieš, susilaiko, atmesta. 31 už, prieš, susilaiko, atmesta. 32 už, prieš, susilaiko, atmesta. 33 už, prieš, susilaiko, atmesta. 34 už, prieš, susilaiko, atmesta. 35 atsiimtas. 121 už, prieš susilaiko atmesta. 36 už, prieš susilaiko atmesta. 37 už, prieš susilaiko atmesta. 38 prieš susilaiko atmesta. 39 už, prieš susilaiko atmesta. 122 už, prieš susilaiko atmesta turėtų būti patvirtintas, bet pastikrinkime. Dėl 1-2. Didelė balsų dauguma primta. 40 e, už prieš laiko atmesta. 133 už prieš susilaiko patvirtinta. 41 e, už prieš susilaiko atmesta. 124 už prieš susilaiko atmesta. 42 už, prieš, susilaiko, atmesta. 43 už, prieš, susilaiko, atmesta. 125 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 126 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 44 už, prieš, susilaiko, atmesta. 45 už, prieš, susilaiko, atmesta. 46 už, prieš, susilaiko, atmesta. 47 už, prieš, susilaiko, atmesta. 127 už, prieš, susilaiko, atmesta. 128 atmesta. 48 e, už, prieš, susilaiko, atmesta. 49 už, prieš, susilaiko, atmesta. 50 už, prieš susilaiko atmesta. 51 už, prieš susilaiko atmesta. 52 atsiimtas, 53 už, prieš susilaiko at, atmesta. 129 už, prieš susilaiko atmesta. 54 už, prieš susilaiko atmesta. 55 už, prieš susilaiko atmesta. 130 už, prieš, susilaiko, atmesta. 131 už, prieš, susilaiko, atmesta. 56 už, prieš, susilaiko, atmesta. 132 už, prieš, susilaiko, atmesta. 133 už, prieš, susilaiko, atmesta. 56 134 už prieš susilaiko atmesta, 135 už prieš susilaiko atmesta, 58 už prieš susilaiko atmesta, 59 už prieš susilaiko atmesta, 60 už prieš susilaiko atmesta, 61 už prieš susilaiko atmesta, 62 už prieš susilaiko atmesta. 63 už, prieš susilaiko atmesta. 64 už, prieš susilaiko atmesta. 65 už, prieš susilaiko atmesta. 66 už, prieš susilaiko patvirtinta. 136 už, prieš susilaiko patvirtinta. 137 už, prieš susilaiko patvirtinta. 67 už, prieš susilaiko patvirtinta. 138 už, prieš susilaiko patvirtinta. 139 už, prieš susilaiko atmesta. 140 už, prieš susilaiko atmesta. 68 už, prieš susilaiko atmesta. 69 už, prieš susilaiko atmesta. 70 už, prieš susilaiko atmesta. 71 už, prieš, susilaiko, atmesta. 72 už, prieš, susilaiko, atmesta. 141 už, prieš, susilaiko, atmesta. 73 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 74 už, prieš, susilaiko, atmesta. 75 už, prieš, susilaikė atmestas. 76 už, prieš susilaikė atmesta. Pirmas už, prieš susilaikė atmesta. 70. At, antras, tai yra. Dabar tikrinamės pirmą. Okay, check is, check is over. Balsavimas baigtas. Priimta. Antras pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 77 už, prieš susilaikė atmesta. Trečias už, prieš susilaikė priimta. Sep... Kažkurio trūksta iš mūsų. Patikrinimas. Baigiamas priimta. Priimta. 78 už. Prieš susilaikė priimta. Ketvirtas atkrenta. 79 už. Prieš susilaikė atmesta. 80 už. Už. Prieš susilaikė. Ar galime pasitikrinti dėl 80? Balsavimas baigtas, atmesta. 81 už, prieš, susilaiko, atmesta. 82 už, prieš, susilaiko. Ar galime pastikrinti dėl 82? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 83 už, prieš, susilaiko, atmesta. 84 už, prieš. Pastikrinsime dėl 83, gerai. Pradame. Baigiame. Patvirtinta. 84 už, prieš. 84 už, prieš susilaiko atmesta. 85 už, prieš susilaiko patvirtinta. 86 e, už prieš susilaiko patvirtinta. 87 už prieš susilaiko patvirtinta. 88 už prieš susilaiko atmesta. 89 už prieš susilaiko patvirtinta. 90 už prieš susilaiko patvirtinta. 91 už Pasitikrinkime dėl 89. Dabar elektroniškai pasitikriname dėl 89. Patvirtinta. 90 už prieš susilaiko atmesta. 91 už prieš. Ar galime pasitikrinti dėl 91? atmesta. 92 už, prieš, susilaiko, atmesta. 93 už, 93 už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Dėl 93. Patvirtinta. 94 už, prieš susilaiko patvirtinta. 95 už, prieš susilaiko atmesta. 96 už, prieš susilaiko patvirtinta. 97 už, prieš. Sus... Ar galime pasitikrinti dėl 97? Atmesta. 98 už, prieš susilaiko atmesta. 99 už, prieš susilaiko atmesta. Šimtasis už, prieš, susilaiko, atmesta. Šimtas pirmas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šimtas antras už, prieš, susilaiko, atmesta. Šimtas trečias už, prieš, susilaiko, atrodo, kad atmesta, bet pastikrinkime. Dėl šimtas trečio. Dar du kolegos nebalsavo. Patvirtinta. Dabar balsuojame dėl visos e, nuomonės su pakeitimais, vardinis balsavimas. Didelė balsų dauguma patvirtinta, sveikiname pranešėją. Dabar balsuojame dėl nuomonės Vienas prieš, vienas e, susilaikė. 22 už, vienas prieš. Dabar balsuojame dėl e, pristaikymo prie globalizacijos padali, padarinių nuomonės. Keturisdešimtas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Keturisdešimt pirmas už, prieš, susilaiko reikėtų pasitikrinti. 41. Atsiprašau. 41. Atmestas. 42 už prieš susilaiko atmesta, 43 už prieš susilaiko atmesta, 44 pirm, dalimis, pirmoji dalis kas už kas prieš susilaiko Reikėtų pasitikrinti, atrodo, kad atmesta, bet nesu tikra. Dėkoju, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 45 už, prieš susilaiko atmesta 46 už, e, atkrinta 47 už, prieš susilaiko Labai atsiprašau, sako pirmininkė. 44, 45 buvo patvirtinti. 44 patvirtintas. Tai dabar. Balsavome dėl 46. Kartojame, kas už. 45 buvo atmestas, 46 kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta mums reikia aiškesnio balsavimo sąrašo. 47. Kas už? Prieš. Kas susilaiko, reikėtų pasitikrinti dėl 47. 47. Tikriname. Pradedame. Dar vieno balso trūksta, bet atrodo patvirtinta. 48. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 49. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 11. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 50. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 51. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta dvyliktas už, prieš susilaikė. Atrodo atmesta, bet reikia pasitikrinti. Dar vieno balso trūksta. Pasitikrinkime dėl 12 atmesta. 52 už, prieš susilaikė, atmesta. 53 už, prieš susilaikė. Reikėtų pasitikrinti dėl 53. Lyg ir patvirtintas, bet patvirtintas. 13 už, prieš, susilaikė, atmesta. 14 už, prieš, susilaikė, atmesta. 54 už, prieš, susilaikė, 54 tikriname. Penk... Ai atmesta. 55 kas už prieš susilaikė atmesta. 56 už prieš susilaikė patvirtinta. 57 už prieš susilaikė patvirtinta. 57 reikia pasitikrinti. Baigiame. Atmesta, atsiprašau. 58. Kas už prieš susilaikė atmesta. 59. Už prieš susilaikė atmesta. 60. Už prieš susilaikė atmesta. 61. Už prieš susilaikė atmesta. 62. Už prieš susilaikė atmesta. 15. Už prieš susilaikė atmesta. 63 už, prieš susilaikė atmesta. 16 už, prieš susilaikė patvirtinta. 64 už, prieš susilaikė patvirtinta. 65 už, prieš susilaikė atmesta. Dėl 65 tikriname. Pradedame. Atmesta. 66 už, prieš susilaikė. Reikėtų pasitikrinti dėl 66. Visi atrodo už. Praded, baigiame tikrinti. Visi už. 67 už prieš susilaikė atmesta. 17 už prieš susilaikė atmesta. 68 už Dėl 17. Tikriname. Pradedame. Matome, kad atmestas 68, kas už, kas prieš susilaikė patvirtintas, 69 už, prieš susilaikė patvirtintas, 70 už, prieš susilaikė patvirtinta, 18 už, prieš susilaikė patvirtinta, 71 už, prieš susilaikė atmesta. Reikia pasitikrinti. Bet atrodo patvirtinta. 71 tikriname. Du, dviejų kolegų balsų trūksta. Patvirtinta. 72 kas už prieš susilaikė atmesta, 73 už prieš susilaikė atmesta. 74 už, prieš susilaikė patvirtinta. 75 už, prieš susilaikė patvirtinta. 19 už, prieš susilaikė patvirtinta. 20 už, prieš susilaikė patvirtinta. 21 už, prieš susilaikė patvirtinta. 76 už, prieš susilaikė patvirtinta. 77 už, prieš susilaikė patvirtinta reikia pasitvirtinta, nors atrodo, kad patvir, pat, pasitikrinti, bet atrodo, kad patikrin, patvirtinta. Tikriname 77. Ir matome, kad jis yra atmestas. 78 už, prieš, susilaikė. Atrodo ta pačia dauguma atmestas, bet jūs turbūt norite pasitikrinti. Gerai, tikriname 78. Taigi matome, kad ta pati dauguma ir jisai atmestas 79 už prieš susilaikė patvirtintas. E, paskutinis buvo atmestas, šitas patvirtintas. 22 patvirtintas, 80 už prieš patvirtinta, 81 už prieš susilaikė patvirtinta, 82 už prieš susilaikė patvirtinta, 83 už prieš susilaikė atmesta, 23 už prieš susilaikė atrodo atmesta, bet reikia pasitikrinti. Atmesta. 24 už, prieš, susilaikė. Atmesta. 25 už, prieš, susilaikė. Atmesta. 26 už, prieš, susilaikė. Atmesta. Pasitikrinti dėl 26 reikia. Prašau, pradedame. Ir matome, kad rezultatas 11-11, nors vieno trūksta. 11-11 rezultatas, taigi atmesta. 27 už prieš susilaikė atmesta, 28 už prieš susilaikė patvirtinta, 29 už prieš susilaikė patvirtinta, 30 už prieš susilaikė patvirtinta, atmesta, 20, 31 už prieš susilaikė atmesta, 32 už prieš susilaikė, patvirtinta. 33 už, prieš, susilaikė, atmesta. 34 už, prieš, susilaikė, atmesta. Vėlgi 11.11 bet galime ir pasitikrinti, jeigu norite. Atrodo, kad visi dalyvavo. Jeigu visi dalyvavo, tai rezultatas toks ir yra 11-11. O atsiprašau, 10-12, bet bet kokiu atveju tas pakeitimas yra atmestas. Aš atrodo visai aiškiai pamačiau, sako pirmininkė. 35 už prieš susilaikė. Reikėtų pasitikrinti dėl 35. Atmesta. Pirmas už prieš susilaikė. Atmesta. Antras už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 36 už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 37 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintas už, prieš susilaikė. Patvirtinta 38 už, prieš susilaikė patvirtinta, aštuntas už, prieš, susilaikė, atmesta, 39 už, prieš, susilaikė, atmesta, 39 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 10 už, prieš, susilaikė. Bet reikėtų pasitikrinti 30. Nesu tikra, ar buvo patvirtintas. Taip, patvirtintas. Dabar dėl visos nuomonės balsuojame. Dar vieno balso trūksta. Jūs taip pat turėtumėte dalyvauti, nes esate sąraše. Marian, sąraše Marijana, jūs balsavote? Vis tiek vieno trūksta. Labai atsiprašau, bet trūksta. Dabar jau viskas gerai. 19 už 3 prieš. Sveikinu pranešėją. Toliau. Interreg. Po pranešėjas panas Kon, ar norėtų pasisakyti, ar galim pradėti? Dvidešimt aštuntas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 29 už, prieš susilaikė atmesta, 30 už, prieš susilaikė atmesta. Pasitikrinkime dėl 30 pakeitimo. 23 atrodo dalyvauja balsavime. 22. Dar 20 du tik tais balsavo, kažko trūksta. Baigiame balsuoti ir matome, kad šis pakeitimas atmestas. 31. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 32. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 33. Už, prieš, susilaikė, reikėtų pasitikrinti 33. Baigiame. Ir matome, kad atmesta. Antras už prieš susilaikė atmesta. 34. Ne, ar antras ar 34. Bet reikėtų pasitikrinti vis tik tais dėl antro, nes nesu tikra dėl to, kaip dauguma balsavo. Baigiame tikrinti. Čia dėl antro ir matome, kad jis atmestas. 34 už prieš susilaikė. Reikėtų pasitikrinti. 34 tikriname. Spauskite mygtukus. Dar trūksta dviejų parlamentarų balsų. Baigiame. Patvirtintas šis pakeitimas. Trečias už. Prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtas už. Kas už? Ketur, ketvirtas. Prieš susilaikė atmesta. Penktas už. Prieš susilaikė atmesta. Šeštas už prieš susilaikė patvirtinta, 7 už, prieš susilaikė patvirtinta, 35 už, prieš susilaikė patvirtinta, 8 už, prieš susilaikė atmesta. 36 už, prieš susilaikė patvirtinta, 9 už, prieš susilaikė. Reikėtų pasitikrinti dėl 9. Baigiame tikrinti. Atmesta. Dešimtas už. Atsiprašau, praleidau 37. Kas už prieš susilaiko patvirtinta. Dešimtas. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. 38 už prieš susilaikė atmesta. 11 už prieš susilaikė patvirtinta. 39 už prieš susilaikė patvirtinta. 40 už prieš susilaikė. Atrodo patvirtinta, bet reikia pasitikrinti elektroniniu būdu. 40 tikriname. Atmesta. 12 už prieš susilaiko. Reikėtų pasitikrinti 12. 12 tikriname. Dar vieno parlamentaro balso trūksta. Bet kokiu atveju patvirtinta 13 už, prieš susilaikė patvirtinta, 41 už, prieš susilaikė patvirtinta, 14 už, prieš susilaikė. Reikėtų pasitikrinti dėl 14 pakeitimo. Tikriname. Baigiame tikrinti. Patvirtinta. 42 už, prieš susilaikė patvirtinta, 43 už, prieš susilaikė patvirtinta, 44 už, prieš susilaikė patvirtinta, 45 už, prieš susilaikė patvirtinta, 46 dalimis pirmoji dalis kas už, prieš susilaikė patvirtinta, antroji dalis kas už, prieš susilaikė atmesta. 47 kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta, 48 už, prieš susilaikė atmesta, 49 už, prieš susilaikė atmesta, 50 už, prieš susilaikė atmesta, 51 už, prieš susilaikė atmesta, 52 už, prieš susilaikė atmesta, 53 už, prieš susilaikė atmesta, 54 už, prieš susilaikė patvirtinta, 55 už, prieš susilaikė atmesta, 15 už, prieš susilaikė atmesta, 16 už, prieš susilaikė patvirtinta, 17 už, prieš susilaikė atmestas. Pirmas už, prieš reikėtų pasitikrinti dėl pirmo pakeitimo. Tikriname. Baigiame.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 Balsuojame dėl visos nuomonės, pradedame balsuoti. Ir matome, kad nuomonė patvirtinta 19 balsų, dviem susilaikius ir niekam nebalsavus prieš. Dabar paskutinė nuomonė. Jūri ir Lybė nuomonė, De Jong e, autorius, ar norėtų pasisakyti, pasisakyti nenori, taigi pradedame balsuoti, penk, 50, 9, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta 51 už prieš susilaikė patvirtinta, 10 už prieš susilaikė patvirtinta, bet reikėtų pasitikrinti dėl dešimto. Dar vieno kolegos trūksta. Spauskite visi mygtukus. Gerai, matau, kad patvirtinta tvarkoj. 53 atkrenta, 52 dabar už, prieš susilaikė priimta, 54 už, prieš susilaikė atmesta, 11 už, prieš susilaikė priimta, 55 už, prieš susilaikė priimta, 12 už, prieš susilaikė priimta, 13 už, prieš susilaikė priimta. 14 už, prieš susilaikė priimta. 15 už, prieš susilaikė priimta. 16 už, prieš susilaikė atmesta. 17 už, prieš 16. 16 buvo atmestas. 17 už, prieš susilaikė priimta. 18 už, atkrenta. Atsiprašau, 19 dvi dalis dėl pirmosios už, prieš susilaikė priimta, antroji dalis dabar už, prieš susilaikė atmesta. 20 už, prieš susilaikė priimta, atmesta, 21 už, prieš susilaikė atmesta, 22 už, prieš susilaikė atmesta. Pirmas. 20. Pirmas už, prieš susilaikė atmesta priimta. 23 už, prieš susilaikė priimtas. Antras už, prieš susilaikė priimta. Pasitikrinkime antrą pakeitimą. Balsuojam dėl antro elektroniškai. Dviejų balsų trūksta. Spauskit mygtukus. Patikrinimas baigtas. Priimta. 24 už, prieš susilaikė atmesta. 25 už, prieš susilaikė priimta. 26 už, prieš susilaikė priimta. 27 už, prieš susilaikė atmesta. 28 už, prieš susilaikė atmesta. 29 už, prieš susilaikė priimta. 30 už, prieš susilaikė priimta. 31 už, prieš susilaikė priimta priimta. 32 už, prieš susilaikė atmesta. 33 už, prieš susilaikė priimta. 3 už, prieš susilaikė priimta. 34 už, prieš susilaikė priimta. 4 už, prieš susilaikė. Galime pasitikrinti gal ketvirtąjį. priimta. 35 už, prieš susilaikė atmesta. 36 už, prieš susilaikė. Pasitikrinkime 36. Ne. Vis dėlto priimta jau. 36 priimtas, dabar 5 už, prieš susilaikė. Pasitikrinkim. 5. priimta. Ačiū. 37 už, prieš susilaikė atmesta. 38 už, prieš susilaikė priimta. 39 už, prieš susilaikė priimta. 40 už, prieš susilaikė atmesta. 41 už, prieš susilaikė priimta. 42 už, 42 atkrenta. 43 už, prieš susilaikė priimta. 6 už, prieš susilaikė priimta, 44 už prieš susilaikė priimta, 45 už prieš susilaikė atmesta, 46 už prieš susilaikė priimta, 7 už prieš susilaikė priimta. 4. Tikriname 7. Priimta. 47 už prieš susilaikė atmesta, 48 už prieš susilaikė priimta, 49 už prieš susilaikė atmesta, 8 už prieš susilaikė priimta. Balsuojame dėl visos nuomonės, vardinis balsavimas. 19 už vienas prieš, sveikiname pranešėją. Ačiū, baigėme. posėdis baigiamas ir susitiksime pirmadienį 15 val. komiteto posėdėje vyks komisijos narės Grėcų klausimai.